Mrs. President of the Marshall Island. Maršalo salų ponė prezidentę, Europos komisijos pirmininkę, ministrę daly, gerbiamieji kolegos. Paryžiaus susitarimas tai istorinės tarptautinės bendruomenės pasiekimas. Pirmą kartą pasaulis susitarė bendrai kovoti.